Gerbiami kolegos, tęsiam darbą pagal mūsų darbo tvarkę. Ir dabar pakalbėsim apie tyrimą skirtą pertekliniam reglamentavimui. Komisija užsakė tokį tyrimą, kad būtų galima išsiaiškinti, E, kur per daug yra reglamentuojama. Tai čia kalbame apie penkis struktūrinius fondus. Viešųjų pirkimų o, tyrimų padalinys e, prašė Spatial Foresight įmonės atlikti tą tyrimą ir įmonė e, tą tyrimą atliko, pasižiūrėjo, kokios yra pagrindinės perteklinio reglamentavimo priežastis, kaip tas perteklinis reglamentavimas vyksta ir pasiūlė priemonės, kaip būtų galima išvengti to perteklinio reglamentavimo. Ir šiandien maloniai sveikinomės su ponu Kaibom, kuris yra tyrėjas, dirbantis Spatial Foresight įmonėje. Jisai pristatys šį tyrimą, o po to E, komiteto nariai galės pateikti klausimų ar komentarų. Taigi žodis ponui Baum. Much, Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Ačiū, kad pakvietėte mane. Pasistengsiu labai trumpai e, pateikti, išaiškinti gana sudėtingą tyrimą E, kuris yra susijęs su pertekliniu reglamentavimu. Pirmiausia, koks yra šio tyrimo tikslas ir kokia metodika, ko reikėtų tikėtis, po to pristatysiu perteklinio reglamentavimo apibriežtį ir kaip jie atsiskleidžia Europos investicinių fondų srityje. Labai greitai e, pristatysiu programos ciklą dėl struktūrinių fondų ir ar tame programavimo cikle yra perteklinio reglamentavimo, po to pakalbėsiu, kodėl taip yra, koks yra poveikis ir pabaigoje pateiksiu išvadas, pateiksiu minčių, idėjų, kaip būtų galima sumažinti perteklinį reglamentavimą. Jeigu pažvelgtumėme į tyrimo tikslą, tai suprastumėme, kad reikėtų paaiškinti, kas yra tas perteklinis reglamentavimas, kaip jis atrodo ir Po to pakalbėsime apie veiksmus, su kurių pagalba galėtume sumažinti perteklinį reglamentavimą. Mes išnagrinėjome tą visą pagrindą, nagrinėjome sistemiškai ir matome, kad perteklinis reglamentavimas yra susijęs ne su atskiru reglamentu, bet tai yra sisteminis dalykas susijęs, susijęs su visa politinė sritime. E, pati, pirmiausia, atlikome analizę, dokumentų, literatūros analizę. E, buvo daug pokalbių su žmonėmis dirbančiais programom, su programomis. Mes tengiamės išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta ir koks yra tos veiklos poveikis. Po E, keletą iš tų žmonių pakvietėme į savo tikslinę grupę ir kartu aptarėme išvadas. Atstovai buvo iš visų 28 valstybių narių, visi kalbėjome, kaip atrodo perteklinis reglamentavimas ir ką būtų galima padaryti mažinant jį ir kartu parengėme išvadas. Mes nagrinėjome situaciją visose 28 valstybėse narėse, šiek tiek išsameu nagrinėjome situaciją 9 valstybėse narėse, tačiau tų valstybių narių ne, nelyginome, tiesiog ieškojome perteklinio reglamentavimo pavyzdžių ir aiškinomės, kokie, kokios yra situacijos, kokie yra perteklinio reglamentavimo pavyzdžiais atskirose valstybėse narėse. Ir e, mes e, nagrinėjome, kaip tas perteklinis reglamentavimas pasireiškia atskirose valstybėse narėse. Dabar norėčiau atskirti keturis terminus, keturis dalykus. Pirmiausia, tai yra aktyvus perteklinis reglamentavimas ir tikriausiai dauguma iš jūsų turite tai galvoje, kai kalbame apie perteklinį reglamentavimą. Ir tai yra tos papildomos administracinės procedūros arba privalomi reglamentavimo dalykai, kurie yra numatyti ES lygmenių. Kitoje skaidrėje matysite paveikslėlį. Dar yra pasyvus perteklinis reglamentavimas. E, Kitaip sakant, pagal reglamentavimą galima viską padaryti paprasčiau, bet tuo nepasinaudojama. Nes galima viską padaryti lengviau, paprasčiau, sutaupant lėšų ir pastangų. Toliau reikėtų atskirti administracinės išlaidas, nes tai yra tos išlaidos, kurios skirtos įgyvendinant užduotis valstybėse narėse gyvendinant sanglaudos politiką, taigi kiek kainuoja programos įgyvendinimas. O administracinė našta tai yra to, tos išlaidos galutiniams e, naudos gavėjams. Ir tai yra susijęs su jų išlaidomis, kiek jiems kainuoja visų e, teisinių nuostatų laikymasis. Taigi turėkime galvo šios keturis terminus. Štai yra diagrama mėlynos Mėlyna rodiklė viršuje kairėje yra ES reglamentavimo sistema. Kitaip sakant, ką reikia padaryti, kad būtų galima valdyti investicinius fondus. O kitoje pusėje matote geltonas rodiklės, kurios reiškia tos papildomus reikalavimus, kurie yra nurodyti kituose teisės aktuose arba nacionaliniuose teisės aktuose arba nacionalinėse programuose. Ir visa tai prisideda. Dar dešinėje matote tas rodiklės, kurios e, reiškia teisės aktų interpretavimą, nes ne visiems, aišku, kaip suprasti tos teisės aktus, kaip juos išsiaiškinti. Ir tai irgi gali reikšti papildomą naštą prie to, ką būtina padaryti. dar yra papildomos administracinės išlaidos programos įgyvendinimo srityje, tai yra vidury, e, diagramos viduryje nurodytos rodiklės, tai irgi yra susijęs su papildomomis išlaidomis naudos gavėjams. Tai yra toks e, sisteminis vaizdas. ir skirtas iliustruoti, kaip viskas, kaip susideda tas krūvis jeigu pažvelgtumėme į programų ciklą, tai pamatytumėme, kad galime pateikti, bet paimti bet kurią sritį ir joje rasime perteklinio reglamentavimo. Pavyzdžiui, iš dešinės matote akreditavimo procesą programos lygmenio. Nacionalinėse teisės aktuose dažniausiai yra nurodomi kiti reikalavimai, kurie, kuriuos turi gyvendinti institucijos dalyvaujančios šioje sistemoje. Jeigu pereitume prie įgyvendinimo proceso ir programos ir projekto lygmenio, tai pamatytumėme, kad yra papildomų tinkamumo kriterijų prie to, kas yra absoliučiai būtina. E, įrodymai, kuriuos reikia pateikti teikiant prašymai tuos įrodymus irgi reikia peržiūrėti. Ir visa tai yra labai didelis darbas ir nebūtinai tiesiogiai susijęs su teisės aktuose numatytais dalykais. Ir kartais žmonės dirba, daro per daug. Ir galime programos įgyvendinimo cikle rasti tokių pavyzdžių. Po prašymo e, pateikimo yra teikiamos ataskaitos ir atliekama stebėsena atskiruose programuose yra nustatomas skirtingas ataskaitų pateikimo e, reikalavimas. Per nustatytą laiką reikia pateikti skirtingą ataskaitų kiekį. E, kai kuriais atvejais šį darbą galima atlikti elektroniniu būdu, o kai kuriais atvejais reikalaujama pateikti dokumentus, e, kas nėra nurodoma teisės aktuose. Jeigu pereitumėme prie mokėjimų ir prašymų e, atlyginti išlaidas, tai matome, kad šioje srityje irgi yra labai daug akivaizdžių perteklinio reglamentavimo atvejų, nes reikia, manus, reikia nustatyti, kokios išlaidos tinkamos finansuoti. Ir kartais nebūtinai viskas daroma tai, kaip nurodoma teisės aktuose. Dėl finansinės kontrolės taikomas lab, kartais griežtesnis požiūris nei būtų reikalinga. Pavyzdžiui, kai kalbama apie e, samdymą į valstybės tarnybą, kartais irgi yra taikomos papildomos sąlygos. Nustatėme ir tokių atvejų, kai finansinė kontrolė yra daug griežtesnė, kai tikrinama daug daugiau dalykų, nei yra nurodoma. Įgyvendinant programas iš naudos gavėjų prašoma padaryti daugiau, o tai irgi didina naštą ir išlaidas. Klausimas yra, kodėl visa tai vyksta. Štai irgi labai sudėtinga dekrama viršutinėje eilutėje tai, ką matote parašyta, sakytumėte, kad tai ir yra papildomas reglamentavimas, papildomi politiniai tikslai, nesutapimai. Bet kai kalbame su žmonėmis, tai matome, kad tai nėra pati svarbiausia dalis. Nes ataskaitoje randama tokių pavyzdžių, bet tie dalykai, kurie nurodyti po to, irgi yra labai svarbus. E, nuostatų keitimas, reglamentavimas, kuris yra vykdomas vėliau, bloga patirtis ir ypatingai problemos aiškinantis teisės aktus ir reglamentavimą užima labai daug laiko. Toliau, jeigu žvelgtumėme žemiau, ten nurodyta bloga patirtis ir auditoriai dažniausiai tikrina viską labai griežtai, nes vengia rizikos ir tiesą sakant bijo, kad nebūtų problemų. O vėliau reikėtų atsižvelgti ir į skirtingą administracinę kultūrą atskirose valstybėse narise. Ir tai yra tie aspektai, kurie prisideda prie pertiklinio reglamentavimo. Dažniausiai mes, mes bijome auditorių ir dirbame jau bijodami auditorių. Mūsų tikslinėje grupėje buvo kalbama apie tai, kad sistema yra labai sudėtinga. Pačioje sistemoje yra labai daug sluoksnių. Ir ar siekiama viską padaryti dar sudėtingiau, kad būtų galima e, naudoti savo gale ir valdžia? Kartais trūksta ir komunikavimo Ir dažniausiai nusprendžiama geriau dar paprašyti dar vieno dokumento, įvykdyti dar vieną reikalavimą. Ir kuo daugiau prašome, tuo didesnis neiškumas, tuo viskas sudėtingėja ir užsisuka toks neigiamas ratas. Koksgi yra perteklinio reglamentavimo poveikis? Mes pasistengėme atskirti poveikį programų lygmenių ir nacionalinių valstybinės valdžios institucijų lygmenių, turėdami galvoje, kokias išlaidas, kokios išlaidos yra patiriamos iš tikrųjų tai reiškia daugiau darbo, daugiau išteklių, stengiantis patikrinti, ar atitinka reikal, atitinka, laikomas reikalavimų ir dažniausiai pamirštamas tikslas, ko siekiama su, tuo, su ta finansavimo priemonė. Situacija sudėtingėja, viskam reikia daugiau laiko, sulėtėja procesas, kitaip sakant, viskas užtrunka daug ilgiau ir reikia daugiau laiko peržiūrėti prašymams ir atsakyti pareiškėjams, ar jiems bus skirtas finansavimas ar ne. Tokiu atveju viskas vyksta lietai ir dažnai vėluojama. Ir kartais tai bijoma suklysti, tai bijoma padaryti klaidų, kad viskas daroma daug ilgiau. Reikėtų dar paminėti papildomą darbą atliekant administracinės užduotis. Iš mūsų diskusijų paaiškėjo, kad ypatingai maži suinteresuoti subjektai, mažos įmonės, mažos valstybinės valdžios institucijos, kurios neturi didelio aparato šiems darbams atlikti, jos išsigasta tos papildomos naštos. Tai net jeigu teoriškai finansavimas gali būti skirtas visiems, maži subjektai perteklinio reglamentavimo problemą pajunta daug stipriau. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas, tai kad nesusitelkiama ties įgyvendinimu, gyvendinimu bet užduočių, susitelkiama į užduočių atlikimą. Ir štai čia yra bendras vaizdas, kaip mums viskas atrodo ir kaip į bendrą sistemą įsiterpia perteklinis reglamentavimas. Išvados keletas pastabų, vėliau galėsime pereiti prie diskusijų. Pirmiausia, perteklinis administravimas padidina administracinės išlaidas ir naštą. Ir papildomi reikalavimai atsiranda dėl perteklinio reglamentavimo. Reikėtų kalbėti ir apie aktyvų, ir apie pasyvų perteklinį reglamentavimą. Tai gali atsitikti bet kuriame lygmenyje, bet kuriame valdymo proceso lygmenyje. Nebūtinai programos lygmenių, nebūtinai Europos lygmenių ar nacionalinių lygmenių. Tai yra susijęs su bendra valdymo sistema ir su programos e, ciklu. Daug nagrinėjome situaciją, ar skiriasi skirtinga veikla ir skir finansavimas iš skirtingų fondų. Ir pastebėjome, kad didžiausias skirtumas tai yra tarp valstybių narių, turint galvoje jų administracinę kultūrą. Dar paaiškėjo, kad perteklinės reglamentavimas atsiranda iš netikrumo ir iš baimės. Ir tai yra pati didžiausia motivacija, kodėl žmonės taip elgesi dėl sudėtingumo prasideda tas neigiamas ciklas. Klausimas, ar perteklinis reglamentavimas yra visuomet blogas dalykas. Kartais tai gali būti pateisinama, nes gali būti tam tikros priežastys, kodėl yra nustatomi papildomi reikalavimai, kad būtų galima pasiekti nustatytą tikslą, pavyzdžiui. Ir kartais reikia pasiekti pusiausvyrą tarp tikslų ir uždavinių. Pavyzdžiui, kalbant apie viešuosius pirkimus e, gamtos saugos rytyje, akivaizdu, kad norima pasiekti tam tikrų dalykų, bet ir viešieji pirkimai turi vykti tinkamai. Taigi kartais taip yra perteklinio reglamentavimo, bet kartais to reikia, jeigu reikia pasiekti norimo tikslo. Ir pavyzdžiui, jeigu norime skirtingais lygmenimis įtraukti visus proceso dalyvius. Mes dokumentuose patikėme šiuos dalykus ir patikėme rekomendacijas. ES lygmenių tai yra susiję su skaidrumu, aiškumu, paprastumu, bet svarbu, kad nuostatos nebūtų keičiamos nuolat, nes kai jos yra keičiamos, atsiranda netikrumo, todėl testinumas ir stabilumas kartais yra geriau nei menkas patobulinimas. Nacionaliniu lygmeniu reikėtų pasinaudoti E vyriausybės sprendimais, neprašyti per daug papildomų dokumentų ir išsiaiškinti nacionalinę administracinę kultūrą ir stengtis supaprastinti darbą. Programos lygmenių svarbu, kad naudos gavėjams būtų aišku, kad jie galėtų pasinaudoti supaprastintų išlaidų galimybėmis. Tai gali padėti sumažinti ir išlaidas ir naštą. Dar skirtingose lygmenyse labai svarbu stiprinti pajėgimus, įtraukti auditorius į atvirą dialogą, padaryti tai kuo anksčiau kad nereikėtų vėliau bijoti auditorių, nes juk niekada jų nepasiklausėte, dažniausiai yra dirbama turinti kokią nors mintį, kad reikėtų taip daryti, bet nepasitikslinama. E, dėl atitikties reikėtų pasižiūrėti, ar laikomasi buvo nuostatų, kas buvo pasiekta. Taigi rezultatas ir veikla yra labai svarbi pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų ir svarbu pasinaudoti supaprastintą išlaidų struktūrą. Kai nagrinėjome sanglaudos politiką po 2020 metų, tai tokios būtų pagrindinės mintys. Iš diskusijų su skirtingais suinteresuotais objektais paaiškėjo, kad būtų galima parengti tris skirtingus modelius, kaip mažinti perteklinį reglamentavimą. Pirmasis pasiūlymas galėtų būti toks - užtikrinti testinumą, palikti dabartinę sistemą ir tik šiek tiek pereiti nuo atitikties prie e, skiriant daugiau dėmesio rezultatams, netitikčiai. Kitas e, scenarius galėtų būti toks sugriežtinti taisyklės ir padaryti jas aiškesnėmis, kad būtų labai daug susitelkiama ties kontroliavimu pačioje pradžioje ir ties atitiktimi. Nes kuo labiau yra kontroliuojama, kaip viskas vykdoma, tuo uh, sistema darosi nelankstesnė. Nes jeigu norime sumažinti perteklinį reglamentavimą, tai turime e, palikti vietos pasitikėjimui ir lankstumui. Nes svarbesnis dalykas yra pasiekimas, rezultatas, o ne veikla. Ir reikėtų geriau pasie, darbo rezultatą matuoti, o ne pačią veiklą. Taigi, kaip matote, yra trys skirtingi galimos veiklos būdai, bet teisės aktų, kurie turėtų patys pasirinkti, kuris modelis galėtų būti tinkamiausias ateičiai. Mes tuos tris kelius išskyrėme ir pateikėme juos savo dokumente. Savo pristatymą baigsiu ir dabar leisiu Jums užduoti klausimus ir pasvarstyti šią temą. Ačiū. Labai ačiū, ponė Bom, už visą pateiktą informaciją. Jis labai įdomi. Ir dabar norėčiau paklausti, ar yra komiteto narių, kurie turėtų klausimų ar komentarų, prašom. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti gerbiamam Bomei už pristatymą. Labai svarbu tinkamai supaprastinti ES fondų naudojimų tvarką. Ir klausant jūsų, susidaro įspūdis, kad interpretuojat reglamentus nėra šimtaprocentinio aiškumo ir gaunasi tas domino efektas. E, yra perteklinis reglamentavimas, nes bijoma nenusižengti. E, bijoma, kad bus priešingų atveju netinkamai gyvendinti reikalavimai. Tai galbūt būtų įmanoma vieną tokią vieningą tvarką turėti. Jūs sakote, kad valstybės narės turi įvairias administracinio valdymo tradicijas ir įpročius. Yra valstybių narių, kurios galbūt norėtų, kad būtų ta vieninga e, centralizuota sistema visoms valstybėms narėms, tada tiksliai visos žinotų, kaip naudojant e, Europos fondų lėšas vienu ar kitu etapu reiktų elgtis. Ir tada žinosime, kiek patikrinimų turi būti atlikta, nes žinome, kad kuo daugiau kontrolės, kuo daugiau patikrinimų, tuo žmonės e, kaip ir atbaidomi naudotis Europos fondų lėšomis. Gal visi paklauskime, o tada suteiksime galimybę mūsų prelegentui atsakyti. Dėkui. Dėkui už suteiktą žodį. Norėčiau paklausti štai ko. Kaip yra bendradarbiaujama su nepelno siekiančiomis organizacijomis arba su teisininkais profesionalais, e, kurie naujus teisės aktus aiškinasi, nagrinėja. Ar tai nereiškia, kad perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę atsiranda tas papildomas reglamentavimas. Čekijoje mes irgi nagrinėjome, kiek yra to perteklinio reglamentavimo ir nuo 12 metų pastebėjome, kad viena iš keturių naujų prievalių būtent yra ta perteklinio reglamentavimo nustatyta prievalė. Tai yra 25 procentai. Čia galėčiau patikti ir konkrečių tų prievalių pavyzdžių. Pavyzdžiui, buvo reikalaujama, kad kiekviena spurga būtų atskirai supakuota. Tai čia yra perteklinio reikalavimo pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, keisti vandens e, kranus. Bet e, tokios prievolės Europos komisija nebuvo nustačiusi, buvo tik rekomendacija. Ir norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate, ar būtų čia naudinga bendradarbiauti su nepelno siekiančiomis organizacijomis. Poveikio vertinimas ir mm, ar iš tiesų tai yra galimybę nuolat aiškintis, kas nacionaliniu mastu yra dar priduriama prie ES teisės aktų. Ačiū, ačiū šį pranešimą. Jame yra rašoma tai, ką, su kuo mes visi esame labai puikiai susipažinę galų gale. Ir dabar jūs labai gerai pristatėte bendrą vaizdą. Aš manau, kad jūs čia tarsi revizorius pristatote, kurie turėtų kontroliuoti, kurie turėtų kurti tam tikrą baimės jausmą, e, kad nebūtų suklystama. Ir neretai tie revizoriai turės įvertinti santykių tarp nacionalinės administracijos ir komisijos. Nacionalinė administracija turi bijoti daryti klaidas. Ir e, tada E, mes galėsime kelti griežtesnius reikalavimus projektams. Todėl aš manau, kad mes pasinaudosime jūsų išvadomis tolimesnėse diskusijose ir turime e, ateityje aiškiai pasverti būtinybę sutelkti daugiau dėmesio į aišku rezultatą vienokiu ar kitokiu pavydalu turime atrasti rezultato įvertinimo sistemą. Aš e, nemažai pavyzdžių žinau, bet e, bandžiau iš turimos informacijos suformuluoti, kaip galėtumėm e, paremti, pavyzdžiui, turistinį regioną. Gal turizmui tarnauja koks šimtas įmonių Švedijoje jos visos kartu sutelkti turėtų jėgas, sukurti tam tikrą platformą, kompetenciją ir kartu jos galėtų įgyventinti tos, tą patį, pavyzdžiui, vieną didelį projektą ir juo pasinaudoti. Ir e, tada galbūt net ir kitos įmonės galės iš to projekto pasipelnyti ta platforma pasitarnautų kaip tarpininkas. Ir mes turime labai aiškiai žinoti, kokia yra reglamentavimo bazė. Supraskime, kad mažų įmonių nereikia varginti per didelėmis taisyklėmis, per dideliais reglamentais. Bet jeigu mes sutelksime kompetenciją, tai įgyvendinti didelius projektus bus lengviau. Ypač, kai kalbame apie kaimo teritorijas, kuriuose veikia labai daug mažų teritorijų, manau, mažų įmonių, manau, būtų naudinga sutelkti jų jėgas. Mes turime e, skatinti tokių platformų steigimą ir turime palengvinti galimybės prie jų prisijungti. Ir, kaip jau sakiau, mes pirmiausia turėtumėm galvoti apie rezultatą. Ačiū. Merci beaucoup, Viktor Bustinaru. Dėkui. Dėkui, gerbiamas bičiuli. Norėčiau kalbėti rumuniškai, nes sudaro įspūdis, kad esame tokiam tokio dėžavų situacijoje. Turime palengvinti galimybę naudotis ES fondų lėšomis, bet kuo mes labiau tą galimybę pabrėžėme, tuo tie fondai atrodo mažiau pasiekiami. Esame tokioj kafkiniai situacijoje O dabar norėčiau rumuniškai pristatyti tam, rumuni, tam tikrą Rumuniją, rumunišką europinę realybę. Ir noriu pakalbėti apie tą baimę dėl tų visų audito kriterijų, auditorių valstybėse narėse. Ne visuomet laikomasi tų taisyklių ir tie auditai ir auditoriai dar daro viską daug labiau sudėtingesnį. Ir čia uh, turime prisiminti audito rūmus ir jų naudojamus metodus. Europos audito rūmų taisyklės skiriasi nuo tų taisyklių, e, kurios yra valstybėse narėse taikomos. Būtų labai gerai, kad audito metodai ES būtų vienodi neturime to bendro standarto, neturime tos harmonizacijos. Rumunija yra nusistačius daug sudėtingesnius ir griežtesnius kriterijus, kuriuos taiko nacionaliniai auditoriai ir tai labai apsunkina situaciją. Dar ką svarbu paminėti. Tai kaip jei įtariamas sukčiavimas nacionalinės institucijos veikia. Nėra tokio specialiai tokiem atvejam tirti prokuroro ar pareigūno. Įsivaizduotume, kad visose valstybėse narėse tokie sukčiavimo atvejai yra vienodai nagrinėjami, bet taip nėra. Pavyzdžiui, paimkime Rumuniją. Jei įtariamas sukčiavimas pradeda veikti antikorupcinės tarnybos, pritarčiau jų veiklai. Bet tos tarnybos turi Europos e, teisę taikyti nuosekliai, nesubjektyviai. O tas subjektivus taikymas atveda prie labai didelio neiškumo, kelia baimę, trukdo dirbti lėtina visus procesus ir Rumunijoje iš tiesų situacija labai sudėtinga. Sudaro toks įspūdis, kad net specialiai trukdoma. Ir kitas dalykas, reikia stabilumo. Europos lygių reikia nusistatyti tam tikrą planą, kada tam tikri pakeitimai bus įgyvendinti. Nustatysime, kada, kalbant apie konkrečią programą, bus tam tikri pakeitimai ir pasibaigus tam terminui nebereikia nieko keisti praėjusiais metais, kalbant apie veiklos programas, tai jų taisyklės tris kart keitėsi, specifikacijos keitėsi tris kart. Ir iš tiesų tai atnešė labai didelę sumaišti tiem, kas norėjo siūlyti projektus, nes pradėjus darbą, taisyklės keičiasi, tada reikia vėl viską nuo pradžių daryti ir dar trečią kartą vėl keičiasi taisyklės, keičiasi specifikacijos ir vėl reikia viską daryti iš pradžio, ar tai nėra absurdiška ir komisija tikrai žino, ką aš čia turiu galvoje. Reikia riboti, reikia, reikia nekeisti tų taisyklių, reikia riboti tą taisyklių keitimą nuolatinį taisyklių keitimą. Šis tyrimas taip pat kalba apie administracinę naštą ir su to susijusius finansinius kaštus. Ir tikrai tai nėra gerai. Žiūrint į mažesnės įmonės ar vidutinės įmonės ar į tuos mm, regionus, kurie priklausė nuo, vieno, nuo vienos įmonės ar nuo vieno ekonomikos sektoriaus, tai ypač buvusiose sovietinėse ar sovietų bloko šalise, nesugebama tų uh, įvairių fondų uh, programų vykdyti. Tie smulkesni uh, ekonominės veiklos subjektai pasiduoda po pirmos kliūties, nes nesugeba susidoroti su tais iššūkiais. Turime turėti galvoje visus šiuos dalykus. Ir galiausia klausimas, tas tyrimas, kurį jūs pristatėte, mm, ką jūs galvojate, ar komisija sureaguos į tai, kas tame tyrimą kas tame tyrimė mm, rodoma. Iš tiesų, ar išvengsime tos kafkinės situacijos? Yeah. Uh. Mike Vogan. Ačiū pirmininkė. Viktoras žodį finally penkis kartus pavartojo, kol pagaliau pabaigė kalbėti. Noriu padėkoti šio pranešimo autoriui, kaip jau buvo pasakyta Šis darbas buvo susijęs su didelė kompiuterinė analizė. Akivaizdu, kad analizė, kurią mes dabar pamatėme, yra labai nedidelė. Pavyzdžiui, galėtumėm pagalvoti, kaip realiai perteklinis reglamentavimas atsispindi valstybių narių regionuose, kurie gauna paramą ir panašiai. Kolegos šiandien salė esantis turėtų apie tai pakalbėti. Aš manau, kad mes visi turim puikių pavyzdžių. Tas spurgų pavyzdys buvo labai geras. Ir manau, kad ir visi kiti rastumėm gerų perteklinio e, reglamentavimo pavyzdžių. E, kalbėjome apie auditavimo mastą, auditavimo sritį, reglamentų pokyčius, kurie jau yra gana ženklus, bet turiu pasakyti, kad viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurio egzistuoja tas perteklinis reglamentavimas, yra būtent auditorių baimė ir nuobaudų baimė. Ir uh, E, čia kalbama apie atskirų projektų įgyvenimo sritis. O dabar žvelgiant į ateitį, gila klausimas, ką būtų galima padaryti. Pranešimas, kurį mes ką tik girdėjome, jau e, pateikė bendro pobūdžio rekomendacijų apie tai. E, turėtumėm ir ateitie pasvarsyti. Dabar bendra tendencija yra kitokia. Mes bandome pasverti atitikti, kad išsiaiškintume ateityje, uh, koks yra ryšys tarp veiklos ir rezultatų. Taigi mes turėtumėm e, labai greitai pereiti prie tokios sistemos. Mes e, visi pritarsime tam, kad, e, kaip ir daugelis komitetų sako, reikia pereiti nuo veiklos vertinimo prie atitikimo vertinimo. Ir aš manau, kad atitikimo ar e, matmenis matavimo vienetus turėtume pakeisti rezultatų matavimo vienetais. Tokiu būdu vis tiek dar išliks e, valstybėse narėse regionuose baimė dėl kontrolės, dėl audito. E, bet e, manau, kad vieno bendro audito pasiūlymas yra labai geras, e, jeigu tik su tuo sutiktų patys Europos auditorumai, nes, kaip žinia, auditorumai nėra linkę su tuo sutikti. Mes e, kalbame apie pasitikėjimo sutartis ir naudos gavėjai bei valdytojai turi sukaupti geras rekomendacijas, kad jie sugeba deramai pinigus panaudoti. Ir paskutinis dalykas, kurį mes galime, galėsime padaryti ateityje, E, kad sumažėtų audito baime arba nuobaudų baime, jeigu padarysime klaidą, yra toks. Pateiksiu paskutinį klausimą pranešimo autoriui. Ar yra pavyzdžių, kurie rodytų, kad regionai ir valdžios administracija aiškiai suprato, kad ateityje e, reiktų nuveikti vieną ar kitą dalyką, kad audito baimė sumažėtų. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pripažinti, kad būdamas paskutinis kalbėtojas šią diskusiją privalau pasakyti, jog Visi prieš mane kalbėję parlamentarai buvo teisūs. Problema ta, kad mes visi žinome, kokios yra problemos. Jas esame daugybę kartų aptarę. Kelioliktą kartą apie tai jau šešnekam, bet nėra jokių apčiuopiamų rezultatų. Mes e, labai e, palengviname naudos gavėjų gyvenimą, tačiau nesumažinome kontrolės. Ir iš esmės niekas daug nepasikeitė. Kodėl? Todėl, kad niekas nedrįsta įvesti tų pokyčių, kuriuos čia bandome proreklamuoti valstybėse narėse ir čia parlamente visiems rūpi e, kalbėti apie tai, kalba apie tai, kad trūksta pasitikėjimo, e, E, ponas Nilsenas iš Švedijos jau anksčiau apie tai kalbėjo, tai yra viena iš didžiausių problemų. Tai yra kliūtis, kodėl fondai nėra deramai panaudojami ir nėra gerai panau, e, pa, absorbuojami. Europos komisija nepasitikė valstybėmis narėmis, paskui valstybės narės regionai, vieni kitais nepasitikė, regioninis lygmo, kur programos yra įgyvendinamos, nepasitikė kito, kitų regionų administracijomis, o galutiniai naudos gavėjai, kurie gyvendina projektus, nepasitikė jokia valdžia. Ir taip atsiranda užburtas ratas. Ir uh, E, naudos gavėjas nepasitikė jį kontroliuojančiomis institucijomis. Ir man labai gaila, kad visoje šioje biurokratinėje mašinoje mes e, nebegalime suprasti, kas iš tiesų ta sanglaudos politika yra ir kam ji reikalinga, kam ji buvo sukurta josgi tikslas buvo pagerinti ES žmonių gyvenimo lygį, gyvenimo kokybę. Struktūrinių fondų pagrindinė kliūtis, mano nuomonė, ir yra būtent kontrolė, auditas ir panašiai. Aš galėčiau tik pakartoti tai, ką sakė visi prieš mane kalbėjusi. Dabar visi bijo, visi gyvena baimė ir ta baimė visus paralyžiuoja. Kodėl? Todėl, kad, kaip matome, kontrolė vykdoma keliais lygmenimis ji yra mechaniška, nėra diferencijuojamos sąžiningos klaidos ir klaidos, e, kurios e, yra susijusios su korupcija ir yra piktavališkos. Taigi, be abejo, turime kalbėti ir apie institucijas, kurios įgyvendina e, tokius fondus, jos irgi gali būti audituojamas ir kontroliuojamas, jos išgyvena lygiai tokią pat baimę Ir e, dėl to sanglaudos politika e, turi tokią reputaciją, kokią matome šiandien. Tačiau e, vienas dalykas, dėl kurio man nekyla jokių abejonių, yra Europos komisijos gera valia. Galbūt aš nebūsiu čia kitokios nuomonės negu visi kiti, bet šiandien iš ryto aš girdėjau, ką sakė komisija, kai kalbėjome apie e, laikotarpį po 2020 metų ir e, ten buvo patvirtinta, kad biurokratijos didžiausia dalis gimsta valstybių narių, o ne Europos komisijos lygmenių. Žmonės bando pasislėpti už tų valstybių narių taisyklių gausos. Jeigu e, nustatomas pažeidimas bet kokiu lygmeniu, tada yra kuriamos naujos rekomendacijos. Naujas rekomendacijų e, tomas E, ir tai yra daroma, bandant ištaisyti vieną klaidą. Bet tokiu būdu tik tai klaidų ir pažeidimų skaičiai išauga. Be abejo, kai sukčiaujama, su, reikia, su sukčiavimu reikia kovoti ir tokių dalykų turi nelikti. Bet jeigu yra vienas dalykas, e, e, dėl kurio aš neturiu jokių abejonių, tai yra skola. Kai projektas yra rengiamas, įgyvendinamas, turi būti vadovaujamasi tūkstančiais, tūkstančiais rekomendacijų, puslapių Ir aš esu tikras, kad lengviau yra sukčiauti, kada taisyklės yra paprastos ir aiškios, nes dumblina vandenyje paslėpti daug ką galima, tai yra žymiai lengviau paslėpti galima negu švariame vandenyje. Aišku, čia viską gal supaprasnu, bet įsivaizduokime, kad taisyklių turime 100 ar 50 puslapių projektų gyvenimui. Tada klaidų būtų žymiai mažiau. Be to, būtų mažiau sukčiavimo atvejų, nes žmonės, kurie norės sukčiauti, supras, kad bus pagauti nusikaltimo vietoje, nes viską bus labai lengva padaryti. Taigi turim suprasti, kad kai kurie sąžininkai naudos gavėjai gyvena baimėje, o tie, kurie yra linkę sukčiauti, tai vertina kaip auksinę progą. Labai lengva yra pasimesti tarptų šimtų tūkstančių reglamentų. Ačiū. Labai ačiū už jūsų pastabas ir komentarus. Nu, dabar aš vėl suteiksiu žodį e, pranešėjai, bet prieš tai dar pats norėčiau išsakyti keletą pas minčių. Manau, kad Europos parlamento lygmenių e, visi kaip ir visi Europos parlamento nariai, kaip bendri teisės aktų rengėjai, turime suprasti, jog būtina optimaliai sumažinti reguliavimo mastus. O kasgi dabar dedas iš tiesų? Trilogose dažnai Europos parlamentas, būtent Europos parlamentas, e, kišdamas įsivairias detalės, apsunkina reglamentavimą, reglamentų kūrimo darbą. Per praeitą kadenciją aš dalyvavau e, trilogę e, dėl regionų plėtros fondo ir aš mačiau, kad mes sutelkim dėmesį ne į pačius pagrindinius dalykus ir tada apsunkinome labai visą darbą. Taigi galime pasakyti, kad viskas, kas yra pasakyta, yra teisinga, tačiau išlikime nuoseklus savo darbe, nes mums tenka atsakomybė, didelė atsakomybė, e, rengiant visus reglamentų šiandien egzistuojančių rinkinius. Kitas dalykas, norėčiau šitą pasakyti apie aišku prieštaravimą. Kaip ši Europa, e, kuri yra didelė dalimi liberali, tapo demokratijos monstrų, biurokratijos monstrų. Reikėtų apie tai pagalvoti. Atsakymas šiandien diskusijoje nuskambėjo. Manau, kad egzistuoja reali sažiningumo, samoningumo problema tarp e, valstybių narių, Europos institucijų, regionų valdžios naudos gavėjų. Tarp naudos gavėjų, regionų valdžios, valstybių narių ir Europos Sąjungos taip pat E, nėra pasitikėjimo net kita kryptimi. Kuo mažiau pasitikėjimo, tuo daugiau kontrolės. Na ir trečia mano, trečias mano komentaras. E, aš tik išsakau tai, kuo tikiu. Pastebiu tendenciją. E, atsverti demokratinio legitimumo stoką perteklinę kontrolę ir bu, nuobaudomis. Ir jeigu Europa ir toliau bus žmonių matoma kaip priežiūros ir kontrolės ir nuobaudų organizacija, tai pasipriešinimas ar nenoras remti mūsų institucijas tik tai padidės. Prašau, e, kolega, jeigu norite viską apibendrinti, ir atsakyti. Prašom, dabar suteikiu Jums tokią galimybę. Labai ačiū. Sutinku su didelė dalimi to, ką Jūs pasakėte, bet gal tik tai keletą žodžių pasakysiu, kad paaiškinčiau. Ir bandysiu atsakyti klausimus. Bandysiu visus, e, kurių girdėjau paminėti ir jiems atsakyti, kad nieko nepamiršiu. Pirmasis kalbėtojas klausė, ar nebūtų galima nubriežti vienos bendros procedūros visoms valstybėms narėms. Diskusijose apie tai labai daug yra kalbėta ir iškyla toks klausimas, kadangi administracinės sistemos skiriasi. Ar iš tiesų būtų galima tokią bendrą vieną sistemą rasti? Taigi ir kyla klausimas, ar mes norime uh, išsaugoti Europos kultūrų įvairovę, tai ar iš tiesų galime pritaikyti vienodas bendras procedūras. Aišku, judėjimo laisvės yra, bet taip pat turime pripažinti, kad valstybės ir regionai viso ES labai skiriasi ir į tą jų specifiką turime atsižvelgti. Tad nesu tikras dėl bendro vieno režimo sukūrimo. Toliau, Čekijos parlamentaras kalbėjo apie nepelno organizacijų traukimą arba uh, E, teisininkų profesinių organizacijų įtraukimą, kad nacionalinių regionų lygmenių teisės aktai būtų išanalizuoti, užtikrinant, kad per daug nebūtų nustatyta reikalavimų. Pranešme yra nemažai vietų, kuriuose yra kalbama apie anksti užmėgstą dialogą su suinteresuotais žmonėmis, kuriems e, e, vykdomi pokyčiai yra aktualūs. Ir baimė galbūt gali atsirasti dėl nesusipratimo. Poveikio vertinimas ar panašaus pobūdžio darbas gali pasiteisinti nacionalinėje reglamentinėje sistemoje. O mes dabar matome, kad labai daug perteklinio reglamentavimo atsiranda dėl programų ir įvairių interpretacijų, ką reikia padaryti. To nebus įmanoma padaryti, kol neturėsime reikiamų priemonių. Turi būti nustatytos tam tikros ribos dėl to, ką galima padaryti. Švedijos parlamentaras kalbėjo apie tai, kad uh, E, auditorių labai bijoma. Ir taip pat jis sakė, kad reikia aiškiau pabrėžti, koks yra tikrasis auditorių vaidmuo. Aš e, galiu pasakyti, kad kai kalbame apie auditoriaus baimę, tai mes greičiau kalbame apie tam tikrus stereotipus, žmonių mentalitetą, nes žmogus galvoja, ką dabar tas e, tikrintojas gali atrasti, ką jis gali nustatyti. Ir e, daugelio atveju mes net nežinome, kodėl e, E, žmonės elgesi vienai par kitaip. Ir dažnai, e, kai organizuoja, kai mes e, kalbamės su naudos gavėjais, stengiamės tarsi neformalią atmosferą palaikyti, kad dinktų ta baime. Supraskime, kad tik tai dialogas tarp atitingų auditorių ir programų gyvendintojų gali duoti aiškių rezultatų. Jeigu jūs kaip auditorius galite dirbti tokiu principu ir tikite ir taip vertinate kontrolę, tai galite aiškiau apibriežti ir galimus dialogo rezultatus. Taigi norėčiau pabrėžti, kad dialogo viešumas ir skaidrumas yra labai svarbus. Pla, projektų platformų klausimas ar idėja yra labai patraukli, ypač toms smulkioms įmonėms, nes dabar nusatomos procedūros yra labai sudėtingos ir mažos smulkios įmonės nedrįsta jų taikyti. Iš esmės toks platformų kūrimas pasiteisina. Kartais tai yra kritikuojama platformų sistema, nes tai nemažai kainuoja ir platformų valdytoja, tarsi tarpininkė, e, panaudoja labai daug pinigų. Taigi mes turime užtikrinti, kad pinigai iš tiesų pasiektų projektus, o ne vienokią ir kitokią tarpinę platformą. Bet kitaip tariant, supraskime, kad ši priemonė yra labai naudinga ir tokiu būdu maži veikėjai gali būti efektyviau įtraukti į e, visą paramos sistemą. Kolega iš Rumunijos klausė apie sudėtingumą, ar kalbėjo apie sudėtingumą ir klausė, ar nacionaliniais taisyklės ir ES reglamentai negalėtų būti suderinti tai ir vyksta, tai yra daroma, auditas paprastai yra organizuojamas iš skirtingų pusių. Reikia pripažinti, kad auditoriai paprastai nėra tik atsakingi už ES reglamentų taikymą. E, auditoriai žiūri ir kaip nacionaliniai teisės aktai yra taikomi. Žinau, pavyzdžiui, apie vieną atvejį Švedijoje, kur programa buvo įgyveninta laikantis ES reglamentą, bet buvo nekreiptas dėmesys žymiai griežtesnį Švedijos teisės aktą šioje srityje. Ir auditorius tą labai greit išaiškino. Taigi mes supraskime, kad auditorių tikslas nėra išsiaiškinti tik tai klaidas. Jie tiesiog žiūri, ar yra laikomasi visų teisinių reikalavimų, kurie galioja ir kurių privalo laikytis. Taigi aš manau, kad čia mes galime pasakyti, kad e, reglamentavimo bazė gali būti pakankamai aiški. Na, kalbant apie auditavimo metodus, ir jų aiškumą. Reikia pasakyti, kad skirtingi bendrijos veikėjai tam pritarė ir laikosi labai panašios pozicijos. Jie visi sako, kad reikia maždaug numanyti, numatyti, kaip auditoriai dirba, kad nebūtų jokių staigmenų. Nemažai klausimų buvo pateikta remiantis konkrečiais pavyzdžiais. Aš pats į savo prezentaciją konkrečių pavyzdžių neįtraukiu, nes e, būčiau tada dar ilgiau užnekėjęs negu dabar. Net ir šiame pranešime yra nemažai E, tokių e, pasiūlymų, kuriuos mes išdėsime proceso skirtingais etapais, taip pat įvardiname, dėl kokių priežasčių egzistuoja perteklinis reglamentavimas, pateikime aiškių pavyzdžių, kaip tai vyksta. Taigi, jeigu reiks, pavyzdžių galėsime pateikti, jeigu jums neužtenka tų pavyzdžių, kuriuos jau žinote. Dar buvo pateiktas klausimas apie pereimą nuo e, reikalavimų laikymosi prie veiklos, tai e, sukelia grėsmę, kad auditų tikslas bus supainiotas. Mes turime veiklos auditą ir turime rezultatų auditą. Tuo pat metu aš pas esu įsitikinęs, kad aiškus veiklos rodikliai ir aiškios veiklos sistemos e, susideda iš mažiau tikrinimo etapų. E, maž, audito vyksta mažiau. Taigi aš galiu Jūs patikinti, kad potencialas supaprastinti padėtį egzistuoja ir tą padaryti bus galima gana anksti. Dar buvo pateiktas klausimas tikslinėje grupėje dėl to, kaip e, galėtumėm supaprastinti egzistuojančias sistemas. Buvo pateiktas vienas aiškus pavyzdys dialogas ar suinteresuotų pusių ir kitų uh, kitų veikėjų. Įvairiose programuose nuolat kalbama apie būtinybę rasti bendrą susikalbėjimo bazę, bendrą supratimą kuo anksčiau, nes tokiu būdu mes galėsime sukurti didesnį pasitikėjimą tarp programos įgyvenintojų, tarp naudos gavėjų, auditorių ir panašiai. Tai yra labai naudinga, bandant išnaikinti tą baimę, kuri dabar e, verčia žmonės elgtis per daug atsargiai tai mane gražina prie to, ką pirmininkas sakė apie didesnį pasitikėjimą, kad mes galėtumėm padaryti tai, ko iš tiesų norime, o ne pertekliniais reglamentais e, sugriautume pasitikėjimą demokratiją. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Pone Bume. Taip pat aš dėkoju e, B politikos tyrimų skyriui už e, indėlį rengiant šį tyrimą. O dabar periname prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Jūs žinote, kad šių metų sausio 23 dieną e, vyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis apie mūsų kolegos būdą savo iniciatyvą rengiamą pranešimą apie partnerių dalyvavimo ir Europos struktūrinių ir investicinių fondų veiklos rezultatų matomumą didinimą. Jūs e, parengėte nemažai pasiūlymų ir aš jums iškart suteiksiu žodį, bet prieš tai priminsiu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra e, kovo 28 diena. E, 12 valanda. Taigi dabar galės pasakyti pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už paramą. Ačiū visiems koordinatoriams Tai yra pranešimas savo iniciatyva ir tai rodo, kaip svarbu yra padidinti e, sanglaudos politikos matomumą. Tai yra labai svarbus ES instrumentas. O kai kalbame apie įgyvendinimą, tai jis yra skirtas atskirties skirtumų mažinimui o jie egzistuoja tarp ES regionų. Pasitelkus anglaudos politiką buvo padidintos investicijos ir dėl šių priemonių pagerėjo gyvenimo, lyg, pragyvenimo lygis, tačiau ne visuomet piliečiai tai pastebi. Aš savo pranešime stengiuosi susitelkti ties štai kuo. Sanglaudos politika yra finansuojama iš biudžeto lėšų. 351 milijardas tai yra nemažas biudžetas, tačiau man atrodo, kad didžiausia problema yra susijusi su komunikavimu. Būtent todėl e, savo dokumente nurodžiau tuos dalykus vieni piliečiai žino apie bendrą projektų finansavimą ir vertina tai. Taigi tik trešdalis Europos piliečių žino, kad Europa e, prisideda prie šių projektų. Kitaip sakant, tokiu metu, kai yra daug skeptiškumo, kai vyksta breksitas, nepasitikėjimas, uh, Tai rodo, kad šias problemas galima spręsti įvairiais būdais. Taigi komunikavimas yra tikrai problemiška šiuo metu. Reikėtų atsižvelgti į tai. Esame pastebėję, kad pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje Tik 7 procentai paklaustųjų žinojo apie ES investiciją savo šalyje. Kita vertus, žinome, kad Lenkijoje daugiau kaip 70 procentų piliečių žino, kad ES investicijos atneša teigiamų rezultatų. Na, tik pagalvokite, koks skirtumas nuo 7 iki 70 procentų. Taigi matome, koks veiklos laukas. Ir įvairūs suinteresuotieji subjektai ir visuomenė turi atlikti tam tikrą vaidmenį reikalingas geresnis komunikavimas. Piliečiai turi geriau žinoti, turi geriau jausti, kad priklauso Europos Sąjungai. Šis pranešimas savo iniciatyva yra suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje yra nurodomi bendrieji aspektai, kai vertinama situacija, aprašoma dabartinė padėtis, anglodos politikos rezultatai. Antroje dalyje rašome apie iššūkius, į kuriuos reikia reaguoti. Taigi minimi įvairūs apribojimai, įvairūs, įvairios kliūtis, kurios neleidžia efektyviai e, komunikuoti ir įvairūs suinteresuotieji subjektai ir piliečiai turi būti įtraukti į šį darbą. Na, o trečioji dalys yra skirta informavimo ir partnerių dalyvavimo gerinimui 2014-2020 metų laikotarpio antroje pusėje. Čia jau rašoma apie patį reglamentą ir yra nurodomi tikslai, kurie turi būti pas, pasiekti per dabartinį programavimo laikotarpį. Kitame skyriuje rašoma apie informavimą apie sanglaudos politiką informavimus apie sanglaudos politiką skatinimą po 2020 metų. Ir žvelgiama į tai, kokia situacija bus po 2020 metų, bus reikalingi nauji komunikavimo principai, e, mini, kalbama apie tai, kokie bus partneriai tuo metu. Jie turi būti nurodyti, mes turime žinoti geriau. Taip pat ir žmonės turi tai žinoti geriau, turi būti tam tikri rodikliai. kad tos priemonės būtų geriau suprastos ir priimtos. Vietos ir regioninės valdžios institucijos yra už tai atsakingos. Daroma prielaida, kad vietos ir regioninės institucijos gali geriau bendrauti su piliečiais, nes dažniausiai piliečiai jomis pasitikė. Tuomet naudos gavėjai ir naudos teikėjai gali daugiau bendrauti, o tai yra labai svarbu bendram komunikavimo procesui, nes e, naudos gavėjai irgi turi būti suinteresuoti. reikėtų atskirti situaciją, šio pagrindu skirti situaciją skirtingose regionuose. Taigi, paprastai kalbant, komunikavimui reikės skirti daugiau lėšų. Ir šiuo metu komisijoje esama problemų, buvo pateikti du pranešimai savo iniciatyvą rašoma apie finansavimą ir įgyvendinimą. Kai rašoma apie partnerius, tai atsižvelgiama į skirtingą situaciją ir manau, kad turime daryti viską, ką galime, kad tos partnerystės padėtų įtraukti kuo daugiau dalyvių investicijos pasitelkus sanglaudos politiką ne visuomet yra labai ma gerai matomos skirtingose šalyse. Komunikavimo strategija e, turi turėti ir teritorinę sudėdamąją dalį. Tos valstybės narės, kurios neturi galimybės pasinaudoti Junkerio planu, tos, tų valstybių narių atstovai teigia, kad nieko met nėra girdėję apie tokių galimybių egzistavimą, gauti finansavimą pasitelkus Junkerio planą. Taigi, pirmiausia, reikia susitelkti į tas priemonės, kurios yra reikalingos, kad būtų geresnė reklama kad būtų pateikiama informacija, kad yra daromas investicijos, tos investicijos turi būti matomesnės, čia galėtų įsiterpti žiniasklaida, taip pat reikalingas bendradarbiavimas tarp valstybinių valdymo institucijų ir naudos gavėjų, reikėtų supaprastinti administracinę tvarką ir šiandien jau mes nekartą kalbėjome apie supaprastinimą. Valstybėse narise pažanga skiriasi, todėl priemonės yra reikalingos, reikia priimti bendrą, bendrą tvarką, nustatyti bendras procedūras. Sanglūdos politikos rezultatai turi būti e, prisijimti reikia kalbėti ir apie vidinius, ir apie išorinius anglodos politikos aspektus. Ir tuomet, kai kalbama apie tas šalis, kurios gauna naudą ir kurios teikia tą naudą, gal, kodėlgi aš apie tai kalbu, gal geriausia pateiksiu pavyzdį. Šalis donori teikia paslaugas pasitelkdama ESIF finansavimą ir toje šalyje, kurioje daromos investicijos, turi būti žinoma, kad ta šalis, kuri įneša daugiausia lėšų, daro investicijas. Ir tai turės poveikį tai šaliai, kuri prisideda prie mokėjimo ir tai turės poveikį jos BVP Kitaip sakant, išleidžiami pinigai gali turėti teigiamą poveikį tos lėšas leidžiančios šalies bendrajam vidaus produktui. Tiesiog reikia daugiau padirbėti šioje srityje, reikalingos priemonės arba platformos, kad būtų galima skatinti tokio pobūdžio elgesį. Partnerystės principas yra labai svarbus. Taigi ši priemonė turi leisti piliečiams nustatyti prioritetus ir jeigu bus laikomasi tokio požiūrio, tai piliečiai patys įsitrauks į šį darbą, patys elgsis atsakingiau ir bus geriau matoma, kaip panaudojamos ES lėšos. Dar kartą ačiū visiems kolegoms už jų indėlį, ačiū Jums už Jūsų paramą per visą pranešimo rengimo darbą. Ačiū sekretoriatui, ačiū visiems nariams, kurie prisidėjo ir Lorencijai, ir e, mūsų komitetui, ir EPP sekretoriatui už šį atliktą darbą. Ačiū, ponė Buda, už pristatymą. Toliau šešėliniai pranešėjai. Pone Freda, socialistų frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už pranešimą. Per praėjusi mūsų posėdį su komisaru aptarėme sanglaudos politikos rezultatus ir čia turime kalbėti iš vienos pusės apie ES ateitį, iš kitos, iš kitos pusės apie sanglaudos politikos ateitį. Kalbant apie ES ateitį, matome, kad yra nusivylimas, nepasitikėjimas. ES piliečiai nežino, kiek kaip plačiai ES projektai yra vykdomi, pavyzdžiui, plačiai juostis ryšys ar kokie kiti svarbus projektai. Būna atveju, kai daug lėšų skiriama, bet ne visuomet matosi tų darbų rezultatai Taigi reikia gerinti komunikavimą, skleisti daugiau informacijos apie tos sėkmingus projektus, sėkmingus veiklos rezultatus. Ir čia nekalbame apie reklamą, čia kalbame apie geresnį žmonių žinomumą, informavimą apie europinių lėšų panaudojimą. Kolega minėjo, kad matomumas, taip pat ir sanglaudos fondų matomumas priklauso nuo vietos valdžios. Bet vis tiek turime turėti bendrą Europos strategiją, kaip tą matomumą e, padidinti ir užkirsti kelią tiem tokiem įsitikinimam, kad sanglaudos politika nėra naudinga. Ir rodyti, kad iš tiesų ES prisideda, ženkliai prisideda prie regionų plėtros ir augimo. Ir čia Europos komisija turi svarbu vaidmenį suvaidinti. Ir čia turime turėti strategiją apimančią visas svarbės sritis. Nes, pavyzdžiui, naudojant struktūrinių fondų lėšas, kai kurie projektai gyvendinami ilgai, nes tokia tų projektų specifika. Tai reikia iš tiesų viską uh, nušviesti, pateikti informaciją uh, apie visą projektą, visais jo įgyvendinimo etapais. kad žmonės matytų, kaip tos lėšos naudojamos. Mm, taigi, mm, turim didinti matomumą tų sėkmingų sanglaudos politikos projektų, pačios e, politikos įgyvendinimą per visus projektų vykdymo etapus. Techninė parama turėtų apimti ir komunikavimo lėšas. Ir čia komisija turi parengti tinkamas gairias ir organizuoti mokymus, kaip stendai turėtų atrodyti kuriuose pristatomi vykdomi projektai, kaip turėtų atrodyti interneto svetainės. O kalbant apie tinkamą valdymą e, projektų, tai turim turėti atitinkamą duomenų bazę, kurioje būtų visi projektai jų gyvendinimo etapai, nuotraukos ir reikia palaikyti gerus ryšius su žiniasklaida, ypač su vietinė žiniasklaida, um, kad būtų galima patikti informaciją, pasakojimus apie tos projektus, um, pavyzdžiui, rengti geriausio projekto tais metais vykdyto viename ar kitame regione konkursus. Tuos rezultatus turime ne, ne tik taip akademiškai pateikti, bet pateikti patraukliai. Ir čia iš tiesų reikia veikti. Ir čia vietos valdžios vaidmuo yra svarbus. Dėkoju. Nematau, kad daugiau EKR kolegų. Pone Tomašik pakeičia kolega. Dėkui. Pirmiausia, tai norėčiau ponui Būdai padėkoti už pranešimo projektą. Iš esmės pritariu tiem pasiūlymam, kuriuos pranešėjas pateikė. Iš tiesų, sanglaudos politikos rezultatų suvokimas labai skirtingas valstybėse narėse. Taigi reikia didinti informatumą, skleisti daugiau informacijos apie pozityvų sanglaudos politikos poveikį piliečių gyvenimam ir ekonomikai. Sanklaudos politikos investicijų ir EFSI investicijų rezultatų nereikia lyginti, nes negalim pagrysti to, kad sanglaudos politikos rezultatai matosi vėliau negu EFSI. Bet EFSI investicijos ir projektai yra irgi ilgalaikiai. Tai iš principo nieko ir nesiskiria nuo sanglaudos politikos rezultatų. Yeah, uh, Ačiū. Aldė frakcijos vardu. Ir aš noriu padėkoti ponui Budai už pranešimo projektą. Manau, kad visi sutinkame, kad esi fondų matomumo padidinimas yra nepaprastai svarbus. Ir bendrai manau, kad nereikėtų kalbėti apie ES ir ES sanglaudos politiką, kaip apie du skirtingus dalykus, o jiegi iš esmės yra panašus. Sanglaudos politikos rezultatų sudėtingumas gali leisti geriau E, įvertinti ir pačią ES apie jos pasakas. Tačiau komunikavimas turi būti pagristas konkrečiais planais, rezultatais ir tikslingumu. Mūsų, mes turime turėti aišku turinį, turime turėti aišku auditoriją. Kaip aš jau sakiau, Niderlanduose mes kartais sakome, nereikia stengtis komunikuoti tik komunikacijos labui. Keletas komentarų dėl šio pranešimo. Reikia išskirti dvi komunikavimo rūšis. Pirmiausia, informacija apie finansavimo galimybės ir kaip finansavimą e, lengviau suteikti galėjams gaudos navėjams, kad jie, naudos gavėjams, kad jie galėtų projektus finansuoti. Kitas dalykas yra rezultatų apie sanglaudos politiką pranešimas piliečiams. Visai atvirai kalbant, 80 18 pastraipoje man trūksta tokio aiškaus išskirimo. Pavyzdžiui, pranešėjas kalba, pranešėjas kalba iš, išvertimą į skirtingas kalbas. Čia mes pirmiausia turėtumėm klausti, ar tai bus naudinga naudos gavėjams, nes tai yra nacionalinė veiklos programa. Nenoriu išvaistyti labai daug pinigų vertimams, nors uh, E, suprantame, kad e, auditorija daugiausia bus nacionalinė. Manau, kad tekstą dar turime patobulinti. 19 dalis. Kalbame apie darbo grupės įsteigimą dėl komunikavimo su skirtingų lygmenų veikėjais. Tai gali būti prasmingas tikslas, tačiau tai turi būti daroma operatyvinės veiklos programos lygmenių, ne Europos, ne nacionalinių lygmenių, bet tiesiogiai e, veiklos lygmenių. Taip pat, man atrodo, e, šiek tiek nepriimtinas 24 paragrafas, ten yra kalbama apie privalomą techninės pagalbos e, nustatymą ir mes turime e, komunikavimą dalį tam skirti. Techninė dalis ir jai skirtas biudžetas komunikacijoje jau atsispindi, tačiau bendrame biudžete mes turėtumėm rasti lengvesnių uh, būdų e, suteikti lėšų ir turime nustatyti turbūt privalomą procentą. Techninė pagalba, mano nuomonė, yra skirta tam, kad regionų ir vietos valdžia gautų naudos įgyvendant sanglūdos politiką. Bet toje pačioje pastraipoje pranešėjas kalba ir apie privalomus projektus ir atrankos kriterijus E, pagrįstus kokybę. Ir čia vėl aš negaliu su jumis visiškai sutikti. Man atrodo, kad projektų atrangos atspirties taškas turi būti kokybė, o ne komunikavimo kokybė. E, projektas turi būti gyvendintas kokybiškai. Taip pat turiu klausimą pranešėjų dėl 26 dalies. Ten yra kalbama apie suinteresuotų pusių įtraukimą į biudžeto rengimo procesą. Norėčiau sužinoti, kaip tiksliai tą būtų galima pagerinti, kokiu lygmeniu, nes aš čia išvelgiu sunkumų ir trinties tarp e, valdžios institucijų, kurios e, konkuruoja tarpusavyje, kad iš projektų išspaustų geriausius įmanomus rezultatus. Taip pat mes suprantame, kad biudžeto rengimo procese turi dalyvauti veikėjai ir suinteresuotos pusės. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs konkrečiai tą ketinate padaryti pagal tą pastraipą. Dar vienas dalykas, jūs 30 dalyje teikiate pasiūlymą, kuris mano nuomonė prasilenkia su racionaliu protu. Kalbame apie E, naują ES komunikavimo platformą sanglaudos politikai. Stenkėmės nedubliuoti jau padarytų projektų. Yra jau įkurta duomenų bazė, duomenims perteiksi įkurta speciali svetainė. Taigi nesistengime dar kartą dubliuoti komunikavimo, nes galų galegi visą tai kainuoja. Uh, E, mes kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, kurie turi būti panaudoti išmintingai, o ne e, dubliuojant juos. Manau, kad apie visą tai mes turėtumėm pagalvoti ir šiame pranešime mes turėtumėm rasti ryšį e, su nacionalinėmis informavimo ir komunikavimo tarnybomis. Žinia, kad valstybėse narėse jau yra įsteigti komunikavimo tinklai, ir yra specialios institucijos ar žmonės juos įtraukti ir Europos komisija turėtų toliau stengtis palengvinti e, kontaktus tarp tokių žmonių ir organizacijų ir galbūt apie tai reikėtų pakalbėti mūsų pranešime. Taigi aš teiksiu pakeitimų. Ir e, laukiu galimybės bendradarbiauti su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, nes šis pranešimas turi tapti dar geresnis. Grazie. Ačiū, toliau Damakį. Kolega, per questo report. Dėkuoju kolega už e, tokį e, projektą. Labai daug įdomių dalykų. Ne tik kalbant apie sanglūdus politiką, bet ir bendrai. Kalbame apie ryšį tarp ES piliečių ir ES. Mes turime surinkti daugiau informacijos apie tai, ką daro pati ES. Akivaizdu, kad visos iniciatyvos yra labai svarbios, jeigu jos išplaukia iš sanglaudos politikos rezultatų. Taip pat suprantame, kad yra pasiūlymų, kurie neapsiriboja dabar turimų biudžetų. Mes pasisakome už visą keitimąsi gerą praktiką. Mūsų nuomonė tai reikalinga, kad būtų atkurtas pasitikėjimas sanglaudos politika. Turime mm, empirinės praktikos pavyzdžių pateikti, vadovaudomėsi duomenų baz, bazėmis. Negalime tik aprašinėti programų ir pateikti išlaidų aprašo. Mūsų piliečiai turi aiškiai suprasti ir patikrinti visų projektų papildomą vertę, visų projektų esminę vertę. E, kai kuriais atvejais, e, kai kuriuose srityse projektai nėra naudojami pakankamai, taigi tiek aš manau, čia dabar galėtumėm pasakyti. Aš suprantu, kad kartais nacionalinė valdžios administracija, ypač e, prieš rinkimus, pradeda sakyti, kad sanglaudos politika yra e, tarsi um, Briuselio primesta politika. Aš dabar galvoju apie laikotarpį nuo 2014 iki 2017 ir paskui iki 2020 ir galvoju apie tai, kas bus po 2020 metų. Mes turime labai aiškiai parašyti, kas yra daroma ir turime pagalvoti apie tai, kas gali būti padaryta nacionaliniu ir regioniu lygmeniu. Tai yra būtina. Mes turime pademonstruoti, kas vyksta savo piliečiams. Negalime tik tai skelbti propagandinės medžiagos euroskeptikams. Europos. Uh, Atsiprašau, Italijos penkių žvaigždžių judėjimas kritikuoja Europą, aiškiai pasakydamas, kaip dažnai neprotingai ES yra valdoma, kokia neracionali yra dabartinė jo struktūra. Mūsų nuomonė būtų absurdiška sugriauti tai, kas yra padaryta. Nenorime, e, kad būtų skelbiami ksenofobiški, e, rasistiniai šūkiai Mes norime, kad e, viskas būtų daroma konstruktyviai, įvertinant kritiškai dabartinę padėtį ir ES sanglaudos politiką e, turi būti racionaliau tvarkoma. Aš e, turėčiau klausimų kolegoms. Trys svarbios temos. Man iškyla 23 straipsnis. Elkama apie ekonominės makro sąlygas. E, struktūriniams fondams, e, e, sanglaudos fondams, bendrai jos panaudojant fondų finansavimui, pasitelkiant įvairias skaičiavimo formulės. Dėl to tik turbūt greičiau dar daugiau atsiras euroskepticizmo. Ir kaip kolegos čia jau sakė, mes turime siekti geresnio integravimo, didesnės paramos mums. Mes atsiusim savo išvadas pranešiai. Komisijai prašom žodį. Grazie. Yes, uh, thank you very much. Ačiū. Komisija pritarė pono Budos pranešimui. Pateikta daug naudingų pasiūlymų. Mes dirbame turėdami tokį patį tikslą padidinti sanglaudos politikos matomumą ES piliečiai žino, kad vykdoma regioninė politika, tačiau daugelie šalių, ypač tose šalyse, kurios, kurios gauna daugiau lėšų iš sanglaudos politikos, į visą tai žiūrima teigiamiau, pavyzdžiui, Lenkijoje, Baltijos šalyse, Vengrijoje, daugiau kaip 50 procentų piliečių žino apie tokią politiką. Tie piliečiai, iš tų piliečių, kurie žino apie ES politiką, trys ketvirtadaliai mano apie ją teigiamai. Tai irgi geras dalykas, kuriuo reikėtų remtis. Dar dėl informacijos ir komunikacijos specialistų. Uh, Komisija aktyviai dirba su šiais kolegomis ir aktyviai dalyjasi gerąją patirtimį. Du, tris kartus per metus yra rengiami susitikimai, kurių tikslas yra pasidalinti gerąją patirtimį. Taip pat yra organizuojami mokymai dėl to, kaip būtų galima pasi, pasinaudoti naujomis komunikavimo priemonėmis ir aspektais. Žinau, kad buvo paminėtas komisijos raginimas parengti veiksmų planą. Mes e, išgirdome tą prašymą ir komisijos nariai kretų dirba tuo klausimu. Mes siekime 2017 metais dėti daugiau pastangų komunikavimo srityje ir esame pasirengę su jumis glaudžiai bendradarbiauti. Ačiū toliau žodis pranešėjai, ponai Būda. Ačiū, norėčiau e, padėkoti jums Nu, informacija buvo naudinga ir, kaip kolegos teigė, pranešimas yra svarbus. Europoje vyksta daug gerų dalykų ir ne visi žmonės apie tai žino, gaila. Dar buvo pabrėžta, ir buvo užduota klausimų susijusių su reklamavimu, su informacijos viešinimu. Akivaizdu, kad tai, kas daroma dabar, kad yra nepakankama. Žinoma, dar galėtume ir aptarti tas detalės vėliau. Viskas yra susiję ir su projektų tikslu ir kiek lėšų turima reklamavimui ir viešinimui. Reikėtų įtraukti ir piliečius į biudžeto formavimą, kai projektai yra finansuojami iš ES lėšų. Žinau miestą, kurio meras kiekvienais metais, formuodamas biudžetą, konsultuojasi su piliečiais ir klausia, kokie yra jų prioritetai ir kokius prioritetus jų nuomonė turėtų turėti vietos valdžios institucijos. Taigi meras atsiklausė savo piliečių formuodamas biudžetą ir yra pateikiama dešimt prioritetų ir piliečiai gali pasirinkti prioriteto skaičių. Ir ta valstybinė valdžios institucija e, informuoja, kiek yra lėšų, ką galima su tomis lėšomis padaryti ir tokiu būdu piliečiai prisideda prie veiklos savo gyvenamoje vietovėje. Tokiu būdu užtikrinamas ir valstybinės valdžios institucijų darbo matomumas. Taigi tie piliečiai jaučiasi atsakingais, jie žino, kas yra daroma. Akivaizdu, kad reikia turėti darbo metodą, tačiau mano mieste Kliuž yra dirbama panašiai ir San Franciske, ir Berlyne panašiai dirbama. Piliečių yra klausiama nuomonės, ką jie norėtų, kad valstybinės valdžios institucijos atliktų. Tokiu būdu politikai nusileidžia nuo savo piedestalo ir stengiasi išsiaiškinti tikrus piliečių poreikius kai dėl pasiūlymų dėl pakeitimų, tai manau, kad mūsų visų tikslas yra turėti gerą pranešimą, kad sanglaudos politika būtų matoma. Daugiau nėra norinčių kalbėti. Ačiū pirmininkė. Jeigu galima, diskusijos pabaigoje norėčiau tik padėkoti ponui Budai. Ačiū Jums už parengtą dokumentą. Ši tema susijusi su sanglaudos politikos skatinimo, komunikavimo, piliečių informavimo yra labai svarbi. Norėčiau išskirti du dalykus. Turime surasti gerą pusiausvyrą šioje skatinimo veikloje. Iš tikrųjų, Jungtinėje karalystėje Nedaug žmonių žino apie sanglaudos politikos rezultatus ir akivaizdu, kad daug daugiau žmonių Lenkijoje žino apie tuos projektus. Net jeigu 70 procentų Lenkų žino apie sanglaudos politikos rezultatus, tai dar nereiškia, kad situacija yra gera ar rožinė nes yra tokia, toks skatinimo nuovargis. Pritariu ponui Budai, kad turime kažkaip kovoti su populizmu ir viena iš priemonių galėtų būti mūsų darbo atlikimas. Ir to darimas gerai, tačiau negalime to sieti vien tik su ES lėšomis. Turime padaryti daug daugiau, jeigu norime pasiekti žmonių e, mintis ir širdis. Tai yra iš tikrųjų tarsi eksperimentas, visa ES yra toks gyvas eksperimentas. Ir pabaigai norėčiau šiek tiek paprovokuoti visus norėtųsi sulaužyti ankstesnės dogmas dėl sanglaudos politikos skatinimo. Manau, kad galime būti ambicingesniais. Turėtume uždrausti tuos ES logotipus ar tuos suvenyrus su ES logotipais, nes visa tai yra lėšų ir pastangų švaistimas. Pažiūrėkime, kas vyksta Europos parlamente, mūsų frakcijose. Mes e, dideliais kiekiais gaminame tuos suvenyrus Bet jeigu iš tikrųjų norime pasiekti savo piliečius, tai turime elgtis ambicingiau. Nežinau, ar žinote apie tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse esama gairių su kurių pagalba yra piliečiai informuojami apie projektus. Naudos gavėjai pagal tas gairias turi labai aiškę informaciją, kad turi padėti tam, nus, tam tikro nustatyto dydžio plakatą, netgi yra nurodytas raidžių dydis, kad toks projektas buvo finansuotas iš ES ir tai atima visą džiaugsmą. Na, kaip žinote, kovo 28 dieną turite pateikti pasiūlymus dėl pakeitimo ir koordinatoriai, jeigu negaus pasiūlymų dėl pakeitimų, tai dokumentas bus priimtas toks, koks yra. Gal dar būtų norinčių kalbėti? Jeigu ne, tuomet posėdis baigtas. Ačiū.